kuris turėtų vykti visos Europos labui, Europos piliečių vardan ir e, taip pat atsižvelgiant į e, Lisabonos sutarties e, nuostatas. Ačiū. Diskusijos baigtos. Balsavimas įvyks kitoje plenarnėje sesijoje Bruselėje. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra pono Simpsono pranešimas bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairias. Kadangi pono Simpsono čia nėra, už jį kalbės ponas Elka Trauji. Taigi pranešėjo vardu kalbės kitas kolega, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Mėly kolegos, mūsų pirmininkas panas Simpsonas negalėjo šiandien atvykti ir todėl paprašė manęs perskaityti jo poziciją. Bendrijos trans, Europinio transporto tinklų plėtros gairių nauja redakcija turėtų atsižvelgti į pataisas kurios savo ruoštą atsižvelgia ES plėtrą iki 27 valstybių. Šios gairės nurodo pagrindinės transeuropinio transporto tinklų plėtros kryptis iki 20 metų siekiant integruoti tarpusavyje e, ant žeminių oro ir jūrų transportą. Šis e, pranešimas e, iš tikrųjų yra teisėkuros teksto kodifikacija, tačiau E, buvo pasirinkta dėl komisijos procedūros tam tikra specifinė naujos reakcijos, naujos redakcijos e, forma. Tekstas nesiekia jokių esminių pokyčių. Du esminiai pakitimai yra tam tikro pobūdžio techninės žemėlapių korekcijos ir e, pora pakeitimų konstatuojamuose dalyse. Remiantis komisijos rekomendacija buvo priimti atitinkami sprendimai tiek taryboje, tiek ir ponas Simpsonas priėmė atitinkamą sprendimą pritarus transporto komitetui. Sprendimas buvo nekeisti iš esmės šių gairių e, pranešėjas, tačiau žino, kad žalieji pateikė savo pakeitimus dėl atkarpos e, jungiančios Müncheno miestą su oro uostu, tačiau e, mes manome, kad šios naujos redakcijos esmė yra pasirenkti tikrai gairių peržiūrai 2011 metais, todėl dabar e, šių žaliųjų pakeitimo priimti nevertėtų, tą reiktų daryti kitais metais. Mes visi laukiame tikros <clears throat> gairių peržiūros, tačiau siekiant e, jai pasirengti, mums reikia sutvarkyti E, dabar, dabar galiojančius teisės aktus, ką mes ir padarėme. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmininkė dėkoja pranešėjui, žodis teikiamas komisijai, komisarui Piebalkui. Ačiū labai, aš esu dėkingas už pranešėjo poziciją, jos tokios ir tikėjomės, todėl aš neturiu ko pridurti šiuo klausimu, nes pranešėjas viską puikiai paaiškino. Aš tik tai uh, norėčiau e, pristatyti mūsų poziciją dėl peržiūros, nes ji yra <clears throat> svarbi bendram procesui. Remiantis 2009 metų žalia knyga, komisija pradėjo viešasias konsultacijas ir gavo daugiau nei 300 pasiūlymų bei įsteigė šešias ekspertų darbo grupės siekiant pateikti naujus transporto politikos pasiūlymus per trumpą laiką komisijos kolegijai bus pateiktas dokumento projektas siekiant e, sukurti naują bendrą transeuropinį transporto tinklą ir mes tikimės, kad tai bus padaryta gegužės penktą dieną. Šie metodologiniai pasiūlymai po to bus pristatyti Europos parlamentui ir tarybai ir e, komisija pradės renkti pasiūlymus naujajam trans, e, europiniam transporto tinklui. Mes tikimės, kad tuos pasiūlymus komisaro kolegija sugebės patvirtinti 2011 metų e, pirmąjį trimestrą. Todėl esame dėkingi už tai, kad parlamentas dabar siūlo tik tai nežymės pataisas ir mes žvelgiame į ateitį bei laukiame rimtos diskusijos dėl bendrijos transeuropinių transporto tinklo plėtros gairių. Ačiū, dabar pasisakys frakcijos atstovai. Ponas Silvestras, Liaudės partijos frakcijos vadu, dvi minutės kalbės ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie vadovavosi e, pranešėjo bei šešėlinių pranešėjų rekomendacijomis ir greitai baigė svarstyti šį klausimą parlamente. Manau, kad per daug pataisų e, būtų buvę kliūtimi e, šiai naujai redakcijai. Dabar komisija turi gerą pagrindą renkti naujas peržiūrėtas gairias ateinantiems metams mes sugebėjome greitai susitarti, kad nebus teikiama naujų pataisų, po to buvo susitarta dėl atitinkamų techninių pakeitimų transporto komitete ir taryba pritarė viskam per pirmąjį svarstymą, mes ir turėtume toliau laikytis tokios pozicijos. Transporto komitete pasiūlyti pakeitimai kaip tik ir siekia šio tikslo norint e, šiek tiek pakoreguoti dokumento teisės akto tekstą, aš palaikau teikiamus pasiūlymus, tačiau jau transporto komitete buvo nutarta, kad žaliųjų pasiūlymas nėra priimtinas, nepaisant to, kad galima būtų pritarti jo turiniui, kuriame kalbama apie Miuncheno oro uosto hartijos pasikeitimą, tačiau e, bendrųjų transporto gairių kontekste šis pakeitimas nepriimtinas. Ačiū socialistų demokratų frakcijos vardu žodis, ponė Tikau, vieną minutę kalbėti. Frau e, prezident, dokument technik, permite. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis dokumentas yra labai svarbus, jis leidžia aktualizuoti pirmąjį priedą Tuo būdu peržiūrėdami visų valstybių visi žemėlapiai, tad galima tikėtis, kad tas darbas bus baigtas iki 2020 metų. Tokie projektai yra ypač svarbus. Tas sąrašas, kurį numatome metų pabaigoje, turėtų apimti ir transporto koridorių link Juodosios jūros, link Moldovos, link Ukrainos prioritetiniai projektai 16 ir 17 taip pat turėtų būti gyvendinami, kad iki Bukarešto galėtų atvykti ir iki Konstantos vadinamasis TŽV, greitasis traukinys. E, oro transportas taip pat, e, matome, gali būti ir pažeidžiamas, ir nelabai patikimas. Turime turėti galimybę keliavis nukreipti e, į kitas transporto rūšis. Tad svarbu, kad transeuropiniai tinklai būtų vystomi visų pajėgumų ir kad greitieji traukiniai pasiektų visus svarbiausius ES miestus. Turime renkti taip pat ir vykdyti e, priemonės susijusios su upių transportu. Tai yra ypatingai labai svarbu. Dėkuoju. Žalių. Pone Lichtenberger, žalių frakcijos vardu. Ačiū. Transeuropiniai tinklai yra klausimas, kuris labai svarbus e, parlamentui ir turėtų būti dar svarbesnis. Dabar mes e, vykdome dokumento peržiūrą, Ir kolega Silvestris ir kiti e, stebisi, kad žalieji pateikia savo pakeitimus. Transeuropinių tinklų sąrašo pakeitimus e, mes iš tiesų teikiame. Neturėtumėte užmiršti, kad tai, ką mes siūlome, e, yra susiję su tuo, kad e, e, susijęs su tam tikrais regionais, kurie mūsų nuomonė neturėtų būti tie regionai, kuriuose e, turėtų būti dar labiau plečiama transporto infrastruktūra. Aš pastebiu, kad jau man sunku kalbėti, sako kalbėtoja. Na, iš principo manau, kad transeuropė europinių tinklų e, dokumento peržiūra yra ypatingai svarbus dalykas ir mums reikėtų atsižvelgti ypač svarbų dalyką. Vienas e, Niderlandų atstovas yra parengęs tyrimą, kurį aš, ponia komisijos nariai, jums mielai duosiu, kurie, kuris parodo, kad e, stambaus projekto sąnaudos paprastai siekia vidutiniškai 45, e, e, e, yra 45 procentais įvertinamos maž, 45 procentais mažiau, negu jos yra iš tikrųjų. Ir tai reiškia, kad viskas, ką mes esame numatę transeuropinių tinklų vystimui ir plėtotei, yra ne, nerealistiška, kad mes nepakankamai įvertiname realią padėtį ir kiek tai mums atsieis. Ačiū ponas Paška, vieną minutę. E, zadefinovanie transeurópskych dopravných sietí je základným krokom k zlepšeniu dopravnej obslužnosti obi... Ačiū. Transeuropiniai transporto tinklai yra svarbus žingsnis siekiant gerinti produktivumo e, e, užtikrinimo struktūras Europos įvairiausiose regionuose. E, e, ypač pietiniuose regionuose geležinkelių tinklai yra nemažai išplėtoti ir mes turime galimybę e, tas, tas geležinkelių linijas dar labiau iš, pratesti, pavyzdžiui, net iki Kinijos. E, tokiomis galimybėmis mes galėtume pasinaudoti, taip mes skatintume, pavyzdžiui, mūsų priekybą su kitomis šalimis. Uh, mes turėtume pasirūpinti e, infrastruktūros plėtra ir mūsų e, e, geležinkelio linijų plėtra į tolimuosius rytus, pavyzdžiui. Turėtume stiprinti taip pat geležinkelio linijų tiesimo, pavyzdžiui, į vieną ir kitus labai svarbius Europos miestus. Ponas Obermeier. Aš norėčiau pasinaudoti progą atkreipti dėmesį į vieną Austrijai labai problematišką e, projektą e, Brenerio tunelį, tunelyje vyksta, vykstantis e, transporto srautų intensyvumas ir yra nepaprastai didelis. Ir Šiaurės Italija, Tirolis, Austrija visame šiame regione yra pernelik dideli transporto srautai ir jie taip pat skatina dar, didesnį, e, dar didesnės išlaidas, kurios vis labiau didėja kas metai. Ir dabar vykdomas e, Brenerio tunelio projektas yra finansuojamas iš valstybių narių, susijusių valstybių e, narių biudžeto. 2013 e, metais e, bus atliktas atitinkamas poveikio e, projekto gyvendinimo vertinimas ir reikia išplėsti infrastruktūrą, remiantis to projektu, tai reiškia finansuoti ir papildomus dalykus susijusius su projekto įgyvendinimu, tačiau to finansavimo klausimas nėra iki galo išspręstas. Ir kol tai nėra galutinai numatyta, e, galutinis finansavimas nėra galutinai numatytas, e, e, projektas iki galo ir nebus įgyvendintas. Taigi mums reikia skatinti finansavimo klausimo išsprendimą būtent šio konkretaus projekto atžvilgiu. Ponas Kūn, dvi minutės. Pone pirmininkė, mėlyi kolegos, pone komisijos narė, transeuropinių transporto tiklų e, gairės yra gana techniškos, tačiau ponas Simpson jau pabrėžė, kad e, E, šių tinklų e, plėtojimas yra nepaprastai reikšmingas ES e, transporto, tinkl, transporto keliai yra nepaprastai reikšmingi vykstant ekonominę veiklą Europoje. Tuo labiau, kad mes norime užimti lyderės vaidmenį, lyderės poziciją ir būti konkurencingos lyginant su kitais pasaulio regionais. Todėl mums reikia skatinti ne tik vidaus rinkos E, e, plėtotę, ir, e, bet ir stengti skatinti tarptautinę priekybą. Tai reiškia, mums reikėtų stiprinti mūsų transporto tinklus. Transporto linijos ir apskritai transporto infrastruktūra turėtų būti pertvarkyta taip, kad būtų atsižvelgta į mūsų poreikius. Ir tai reiškia, kad reikia e, plėtojant transporto tinklus neužmiršti e, būtent to e, priekybos aspekto. Mūsų žemynas turi labai ilgą pakrantę, turi daugybę uostų ir tai reiškia, kad juos būtina sujungti vienas su kitu E, mobilumą užtikrinti, tačiau tą būtina daryti ir atsižvelgiant į aplinkos saugos standartus ir į tenkančias sąnaudas. Taip pat svarbus klausimas bus, ar šiaurės pietų ir rytų vakarų sujungimas bus taip pat įmanomas įvairiais keliais ir įvairiomis trans, e, transporto rūšimis. Mes e, vis dar turime tam tikrų pilkų dėmių mūsų žemynė, kurias dar e, būtina, e, jų problemą būtina spręsti. Reikia užtikrinti mobilumą, e, kad tas susisiekimas būtų užtikrinamas ne tik iš šiaurės į pietus, bet ir iš rytų į vakarus ir mobilumas būtų užtikrinamas visame mūsų žemynė. Kolegė Ajala Sender, ačiū, ponė pirmininkė. Mums teikiamas dokumentas yra tas dokumentas, kuris sutvirtina transeuropinių tinklų anksčiau egzistavusių dokumentus. Mm, prasideda prieš paskutinę direktyvos peržiūros fazė, nes dabar įtrauksime visas 27 valstybės į šią sritį. Iššūkis yra didžiulis, tačiau vertas pastangų. Mes turime visus tinklų koordinatorius ir tikimės, kad projektas baigsis sėkmingai ir bus galima pradėti įgyvendinti. Mūsų viltis susijusių yra labai didelės. Vilčių turi ir kaimininės valstybės, nes jos mano, kad europiniai tinklai ir joms gali būti labai naudingi. Lauksime komisijos siūlymo dėl metodo. Tuo būdu papildytume konsultacijas ir diskusijas prieš pradėdami tą įdomiausią procesą. Pirmą kartą integruotų ir tokiu dinaminiu būdu apriektume 27 valstybių Europos Sąjungą. E, oro uostai, logistikos centrai e, būtų minimi šiame dokumente, būtų galima kirsti e, pagaliau pirienus. Mes čia kalbame apie ateities projektą, amžiaus projektą, tačiau svarbu jam numatyti reikiamą finansavimą. Iššūkis yra didelis. Na, o kol kas Pirmiausia, turime numatyti teisėkūros procesą reikiamą ir pasveikinti pranešėją. Dėkui. Ačiū kolega Kramer, pusantros minutės. Pirmininkė, ponios ir ponai, Transrapid projektas visiškai neatitinka šių direktyvų ir visiškai netinka. E, prie europinio landšafto. Jis e, nesumažina turimas problemas, tačiau jis padidina. Mes išleidžiame milijardus eurų nacionalinių lygmenių tam, kad e, galėtume panaikinti šio projekto pasiekmes, nepaisant to, kad Europos parlamentas pasisakė prieš Transrapid projektą, 96 metais jis vėl buvo pradėtas, siekiant sujungti Berliną su Hamburgu po to e, iš kažkur dingo, o dabar vėl siūloma tokį projektą finansuoti, e, statant e, geležinkelio atkarpą iš Müncheno miesto iki oro uostų. Vokietija pati sustabdė šį projektą, niekam jo nereikia, todėl nereikia jo įtraukti ir į šias gairias. Buvęs Bavarijos ministras pirmininkas Štoiberis, kuris dabar privalo rūpintis biurokratijos mažinimu Europoje, privalo atsakyti uh, už uh, <clears throat> dabartinę situaciją šis Transrapid projektas turi būti išbrauktas iš transporto tinklų gairių. Jis buvo gražus mokslinis projektas, tačiau šiuose gairėse jis yra svetimkūnis ir turi būti pašalintas. Ačiū, dabar žodis teikiamas ponui Leistridui. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui. Simpsonui pranešėjui pasveikinti, tačiau to pačiu apgalėstauti, kad šiandien jo nėra salėje negali jis dalyvauti diskusijoje, todėl turėsime viską aptarti be jo. Taip pat norėčiau pritarti pozicijai, kuri išsakyta pranešime, siekiant užtikrinti Europos teisėkuros sistemų prognozojamumą, struktūrų prognozojamumą ateičiai galėčiau pasiūlyti, priimant atitinkamus <clears throat> sprendimus dėl to, kokie projektai turėtų dalyvauti ten sistemoje, kokie ne, ar remtis e, tam tikrais e, argumentais. Kai kurie čia bando e, painioti tarpusavėje mm, obolius ir kreušis, kiti turi kitokių pasiūlymų, tačiau reikia pažvelgti į tai, ką šie projektai, kokios naudos apčiopiamos naudos atneš Europos mokesčių mokėtojams. Ir reikia išanalizuoti jau dabar atskirose valstybėse įgyvendintus projektus ir nekurti naujų teorinių planų, o pasiremti jau dabar veikiančiais egzistuojančiais pavyzdžiais ir tokiu būdu e, atnešti naudos Europos piliečiams, perkeliant transporto srautus nuo sausumos kelių ant geležinkelių. Ačiū. Pirmininkė dabar pradeda spontaniškų pasakymų procedūrą. Ponui Melceris suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. E, Baltijos jūros ir Adrijos transporto koridoriui dėl ES plėtros tenka žymiai didesnė e, reikšmė. ES šį e, projektą jau patvirtino prioritetinių, ypatingai atkarpą nuo Gdansko iki Čekijos. Labai dabar svarbu taip pat išplėsti ir pietinę šios transporto koridoriaus dalį, kuris sujungtų Austriją su Italija. Ir e, čia mes galime kalbėti apie labai daug E, įvairių smulkių techninių kliučių, kurias galima pašalinti tik e, pasitelkus nemažas finansinės išlaidas, tik išplėtojus šį projektą būtų galima kartu su kitomis papildomomis finansinėmis priemonėmis tikėtis tra transporto srautų perkelimo nuo susmos kelių į geležinkelį. Pone Bazėsku. Dėkoju, ponė pirmininkė, kadangi dabar visas oro transportas visoje Europoje patyrė tokią sumaištį dėl to, kad įstatymų išsiveržė ugnikalnis, akivaizdu, kad mums reikia e, europinių transporto tinklų. ES turėtų ypatingai remti kitokias transporto struktūras, tų struktūrų sujungimas, pagrindinių transporto ašių kūrimas E, turėtų būti ypatingai skatinamas, ypatingai naujose valstybėse narėse. Mes Rumunijoje turime tris e, transeu, e, transeuropinius koridorius, ketvirtą, septintą ir devintą. Iki Konstancos tais koridoriais galima nukeliauti. Aš manau, kad septintajam koridoriui turi būti skiriama ypatinga svarba, nes Dunojus yra šio koridoriaus prioritetinė grandis. Įmanoma nuo Šiaurės jūros nukeliauti į ES pietus. Ir tai turėtų tapti ES transporto stuburu. Mums reikia bendradarbiavimo, kad galėtume šiuos koridorius labiau e, panaudoti. Kolegė Meichner, prašau. Prezidentin. Ačiū, pane pirmininkė. Iš tiesų, transeuropiniai tinklai iš tiesų užtikrina bendrą Europos e, transporto judėjimą Europoje. Ir tai yra visas e, stiprus stuburas, vidaus e, rinkos veikimo stuburas. Dėl to būtina užtikrinti, kad visi transporto koridoriai veiktų. E, ir ten, kur reikia finansuoti jų e, plėtojimą, jų kūrimą, mums ir būtina užtikrinti tą finansavimą. Mes jau pastebėjome, vieni kalbėjo apie Dunojų, kiti kalbėjo apie ypatingą reikšmę e, pietų Europos. E, visur Europoje yra tie transporto, tos transporto ašys ir dabar svarbu užtikrinti tą transporto mobilumą visomis kryptimis Europoje. Tokia ir yra mūsų užduotis. Be abejo, kiekvienas žvelgia į savo regiono sąlygas ir poreikius. Mums reikia užtikrinti sėkmingai veikianti transporto e, tinklą, visą sėkmingai veikiančią transporto infrastruktūrą ir būtent tam turime skirti didelį dėmesį artimiausių metų. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusijose buvo minimas ir Brennerio tunelis, ir nauja, nauja linija nuo Müncheno į Veroną. Iš tiesų šiame maršrute 50 milijonų tonų įvairių prekių kasdien yra transportuojama viena ar kita kryptimi. Ir todėl jau tai yra labai svarbi aš, transporto ašis. Ir, ir buvo jau minėta, kad fin, projekto finansavimas yra labai sudėtingas italai galėtų e, projektą finansuoti e, pakankamai nesudėtingai, perkeldami finansavimo srautą iš vienos rūšies transporto e, srities finansavimo į būtent kitą į, į, į minėtą projektą. Ir Italija galėtų staryti koncepciją, kuri bent 50 metų ilgiau galėtų dirbti, negu yra išduotas leidimas. Ir kadangi kol kas Italijos valdžia šito nesima, panašu, kad šis projektas striks būtent Italijos pusėje. Tunidad, prezidenta. Kolegė Ajala Sender. Europos parlamentas e, priims naują redakciją dokumento dėl transeuropinių tinklų. Reikėtų, kad komisija konkrečiau atsakytų jai užduotus klausimus. Kada mes pamatysime komisijos siūlymą, kada gausime komunikatą dėl metodo. Jūs žinote, ponia komisarė, kad tai yra vienas iš Ispanijos prioritetų. Mes jau matome, kad yra vėluojama, tad norėčiau paklausti, kada galėsime su tuo komunikatu susipažinti, kadangi mes balsuosime dėl naujos redakcijos ir regis mums gali nepasisekti naujų iššūkių priimti. Dėkui. Vėl komisijos vartų kalbės ponas Piebalks, prašau. Uh, Pone pirmininkė, Dar kartą noriu padėkoti transporto komitetui už paramą, už techninį darbą. Plenarinėme posėdėje tikiuosi, kad šis darbas vėl bus paremtas, jam bus pritarta. Mes turime kalbėti apie žymiai platesnį mastelį, kai dėl metodo komisija pateiks savo siūlymą. E, vicepirmininkas Kalas, gegužės penktą dieną šį siūlymą turi pateikti. E, nauja komisija dar neseniai dirba, tad laiko reikia šiek tiek daugiau, kad nauja komisija galėtų tinkamai parengti savo siūlymus. Ko aš pas, pasimokiau iš šios diskusijos, o būtent sužinojau, kad e, transeuropiniai tinklai turi jūsų didžiulę paramą, kad infrastruktūrą jūs, kaip ir mes, laikote labai svarbių dalykų. E, be, be transporto tinklų būtų labai sunku kalbėti apie ES plėtojimo apskritai. Komunikate bus kalbama apie metodą ir aš manau, kad transporto komitete, jeigu viskas vyks sklandžiai, gegužės mėnesį bus galima e, diskutuoti apie mūsų komunikatą. Dėkui. Ačiū. Pone Simpsono vartu vėl kalbės ponas Elkadraui. Prašau. Madam President, dear colleagues, I would just like Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje ir kurie palaikė mūsų poziciją, siekiant ištaisyti anksčiau padarytas klaidas ir nesiekiant esminių gairių permainų, kurios e, turėtų būti priimtos iš esmės reformuojant ir peržiūrint transeuropinių transporto tinklų plėtros gairias. Todėl ponas Simpsonas ir aš pats e, raginsime savo frakcijos kolegas balsuoti prieš žaliųjų teiktą pranešimą ir tikimės, kad kitos frakcijos tokią mūsų poziciją taip pat palaikys. Ačiū labai. Pirmininkė dėkoja, diskusija šio klausimu baigta, balsuojama bus per kitą plenarinę sesiją Briuselėje. Kitas darbo tvarkės punktas yra pono Fandalin pranešimas ES jūrų transporto politikos strateginiai tikslai.